Good morning, ladies and gentlemen. 31. Labas rytas. Labas rytas. Jau 32 komiteto nariai susirinko į posėdžių salę, taigi galime pradėti posėdį šį rytą. Pirmasis punktas mūsų darbo tvarkėje yra balsavimas. Taigi, manau, visi turite balsavimo korteles, taip. Taip pradėsime balsuoti nuo pirmojo klausimo. Pirmojo pranešimo sanglaudos politika ir mokslinio tyrimų ir inovacinių strategijos skirtos pažangiosios specializacijos iniciatyvai. Inovacijų strategijos yra labai svarbios e, reformų ir sanglaudos politikos dalis 2014-2020 metais, nes tai prisideda prie tematinių strategijų ir strateginių programų skirstant Europos struktūrinius ir investicinius fondus bei juos įgyvendinant. Priklausomai nuo kiekvieno regiono privalumų ir trūkumų siekiama sukurti žiniomis paremtą augimą ne tik tai išsivyščiuose regionuose, bet ir mažiau išsivyščiuose regionuose. Ponas Valkarser pristatė savo pranešimą. Iki vasario 25-osios pateikėme 137 pakeitimus. Buvo pasiūlyti keli kompromisiniai pakeitimai. Taigi prieš balsuojant norėčiau sužinoti, ar pranešėjas norėtų pasisakyti šio klausimu. Pone Valkarsel, norėtumėt pasisakyti? Labai ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Na, kalbėsiu trumpai, noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio pranešimo savo idėjomis, savo pakeitimais, dėl to, kad taip, mano manimu, labai praturtina tekstą. Taigi noriu padėkoti visiems puikiamis mintimis prisidėjusios prie, prisidėjusiems prie ko geresnių pranešimų. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ir dabar galime pereiti prie balsavimo dėl pono Valkarsel pranešimo. Pradėsime nuo 26 pakeitimo, pirmoji pastraipė, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas, penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas, sako pirmininkė. Taip, 32 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Kom, šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 62 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 63 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. 66 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas 11 už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 72 už, prieš susilaikė priimta. 73 už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 13, kas už, prieš susilaikė priimta. 77 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta Priimta. 83 už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, priimta. 85 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta. 89 už, prieš, susilaikė, priimta. 90 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. 97. Už, prieš, susilaikė, priimta. 99. Už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtasis už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas antrasis už, prieš, susilaikė, priimta. 103 už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, priimta. 105 už, prieš, susilaikė, atmesta. 106 už, prieš, susilaikė, priimta. 107 už, prieš, susilaikę, priimta. 108 už, prieš, susilaikę, priimta. 109 už, prieš, susilaikę, atmesta. 110 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 116 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 121 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 122. Už, prieš, susilaikę, priimta. 123. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 124. Už, prieš, susilaikę, priimta. 19. Kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 129 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 133 už, prieš, susilaikę, patikrinkime elektroniškai. Dėl 133 balsuojame elektroniškai. Balsavimas pradedamas, baigiamas, priimta. Viskas aišku. 134 už, prieš, susilaikę, priimta. 135 už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 už, prieš, susilaikė, priimta. 137 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar e, pirmas už prieš susilaikę priimta, antras už prieš susilaikę priimta, Trečias už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas už prieš susilaikę priimta. Penktas už prieš susilaikę priimta. Šeštas už prieš susilaikę priimta. Septintas už prieš susilaikę atmesta. Kompromisas pirmasis už prieš susilaikę Priimta. 11 konstatuojama dalis, kas už, prieš, atsiprašo pirmininkė, 8 konstatuojama dalis, 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 pakeitimas dėl A ir B konstatuojamų dalių, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta Priimta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. D konstatuojimų dalis, 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamų dalis D, 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Na Ir galiausiai balsuojame dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją, pono Valkarseliu. Dabar toliau. Teminio tikslo MVI konkurencingumo didinimas įgyvenimas pagal bendrų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalį. komiteto įgyvendinimo ataskaita dėl įgyvendinimo pagal bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalį susitelkė į pagrindinius iššūkius įgyvendinant teminius tikslus, taip pat programinius tikslus, o taip pat nagrinėja įgyvendinimo sinergiją ir jos taisyklės. Ataskaitoje analizuojama, kaip sėkmingai buvo pasiekta trečiojo teminio tikslo, atsižvelgiant į prioritetus ir saligiškumą bei įgyvendinimo kriterijus. Mūsų pranešėja ponia Damato pristatė savo pranešimo projektą vasario mėnesį 171 pakeitimas buvo pateiktas, pranešėja taip pat pasiūlė nemažai kompromisų. Ar norėtumėt e, pasisakyti, ponia Damato? Jos nėra? Yra. Prašau. Per ringraziare chi ha voluto e ha potuto. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie bendradarbiavo kuriant šį pranešimą. Jis buvo būtinas, manau, kad viskas bus gerai. Tikiuosi, kad e, padariau gerą darbą ir patiko visiems parlamentarams. Ačiū ponia Krel, norėjau pasisakyti. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Na, tiesą sakant, buvo pateikta tam tikra statistika ir jo šaltiniai nelabai aiškus. Buvo cituojamas skaičius 13,5 procento. Ar galima patikrinti pranešimą iš techninės pusės, kad žinotume, jog visa statistika tiksli? Gerai. Ką jūs turėjote mintyje ar statistika pateikta pranašime, ar statistika, kuri pateikiama balsavimo sąraše. Pavyzdžiui, 37 pakeitimas. Jame yra statistika, skaičiai ir jų šaltinis neaiškus. Aš negaliu jų patikslinti, pakeitimai, manau, geri, bet mums reikia užtikrinti, kad ir statistika yra tiksli. Todėl prašau sekretoriato patikrinti informaciją. Galbūt pranešėja gali paaiškinti, iš kur paimta statistika, nes nenorėtumėm plenarnėje sesijoje pateikti netikslios statistikos. Na, kągi, dabar susidurime su problema. Nes jeigu šiandien tvirtinsime pranešimą, mes negalėsime pranešime nieko daugiau keisti. Toks mūsų diskusijų kontekstas. Ir tiesą sakant, šiandien turime balsuoti dėl pranešimo. Ir konteksto aptarinėti dėja negalime. Bet. Uh, tiesą sakant, tai visiškai įprastinė praktika, net plenarinėje sesijoje galima daryti techninius pakeitimus. Gal pranešėja ponė Damato gali patikslinti statistiką. Man kyla problema, aš nežinau, iš kur paimta statistika ir dabar pat to sužinoti negaliu. Taigi, manau, galima patikrinti statistiką Ir tiesą sakant, prieš balsuojant, aš norėjau pasakyti, kad to pakeitimo turinys man tinka. Tiesiog noriu, kad būtų patikrinta statistika. Atliktas techninis patikrinimas ir sakau tai prieš balsavimą. Gerai, ačiū, ačiū. E, labai ačiū. Ar ponė Damato galėtumėte paaiškinti statistiką? La, la collega, che, uh, lo staff, uh, sia con il... Aš galiu nuraminti kolegą. Kolegos ir sekretoriatas skaičius patikrino, tai yra oficialus Europos komisijos šaltinis ir jeigu kolegos, kolegė nori e, įsitikinti, kad viskas gerai, tai aš ją suprantu, tikrai nusiūsime jai visus dokumentus ir visus skaičių šaltinius. Is that okay for you, Mrs. Krell? Ms. Damato. Thank okay. you very much. Ms. Damato. Ar tinka jums tai, ponia Krell? Taip, puiku, ponia Damato, jums ir visiems kitiems, kas nori žinoti šaltinius, persius atitinkamą informaciją. Taigi galėsite žinoti, iš kur paimti duomenys. O dabar galime balsuoti dėl pranešimo. Ačiū. Ir pradėsime nuo pirmojo kompromiso už prieš susilaikę priimta. Ket... Antras kompromisas. Taigi antras kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 53 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Kompromisas numeris 3. Už prieš susilaikę priimta priimta. 55 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas kas už. Ar norite patikrinti? 55 pakeitimą tikriname. Balsavimas pradedamas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas kompromisas dabar. Už, prieš, susilaikę, priimta. 65 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 67 už, prieš, susilaikę, priimta. Ar norite patikrinti? Tada tikriname 67 pakeitimą, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. Devintas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 2 dalis čia yra. Atsiprašau, kartuojame balsavime. Čia yra dvi dalis. Devintame kompromise pirmoji dalis pirmiausia, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septyniasdešimt aštuntas pakeitimas, dvi dalys yra. Ne, balsuojame tik dėl pirmosios dalies. Kas už, už pirmąją dalį? Tada septintas kompromisas. Atsiprašau, sako pirmininkė. Septintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikę, atmesta. Ne, neįmanoma, sako pirmininkė. Tikrinkime elektroniškai aštuntąjį kompromisą. Taigi, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Be jokios abejonės. Priimta. Toliau 99 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę. Priimta. Šimtas pirmas pakeitimas. Taip prašau. Bet mes nebalsavome dėl 78 pakeitimo pirmosios dalies. Mano balsavimo sąraše yra parašyta, kad jeigu šeštas kompromisas patvirtinamas, tai tada antroji dalis 78 atkrenta, o ne pirmoji. Pirmininkė, taip, jūs teisi. Aš bandžiau taip ir padaryti, bet tada man pasakė, kad turime eiti prie septinto pakeitimo. Taip jūs teisi, taigi grįžtame atgal prie 78 pakeitimo. Čia yra balsavimas dalimis. Pirmiausia, turime balsuoti dėl pirmosios dalies. Taigi pirmoji dalis 78 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Pirmoji dalis 78 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar einame atgal. 101 pakeitimas. Ar teisingai? Taip. Taigi 101 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 121 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 kompromisas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis pirmiausia, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dabar dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 134 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 157 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime elektroniškai. 156 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 157 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 158 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 18 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 168 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar. Toliau pirmas, kas už prieš susilaikę priimta, antras už prieš susilaikę priimta, trečias už prieš susilaikę priimta, ketvirtas už, prieš susilaikę priimta, penktas už, prieš susilaikę priimta, šeštas už, prieš susilaikę priimta, septintas už, prieš susilaikę priimta, aštuntas už, prieš susilaikę priimta, devintas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis B, keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti. Penkioliktas pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereikime per 22 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai 37 pakeitimas, balsuojama elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 38 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuokime dėl viso teksto elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas sveikiname poną Damato. Toliau kalbėsime apie e, Europos prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo veiklą, jos poveikį ir pridėtinę vertę 2007-2014 metai, toks laikotarpis bus aptarimas. Užimtumo komitetas yra komitetas atsakingas už e, e, prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo E, regionų komiteto koordinatoriai pateikė taip pat savo nuomonę, buvo konsultuojasi per raštišką procedūrą. Buvo klausta nepriklausomų konsultatų nuomonės dėl globalizacijos fondų 2013-2014 metais. E, duomenis e, pranešimams pateikė valstybės narės. Valstybės narės bandė įvertinti globalizacijos fondo veiklą ir pateikti rekomendacijas dėl būsimo fondo naudojimo. Ponas Deutsch e, atsakingas už nuomonės teikimą mūsų komitete, jis pateikė savo pranešimą sausio mėnesį. Buvo pateikta 48 pakeitimai, yra 5 kompromisiniai pakeitimai. Užimtumo komitete numatoma balsuoti birželio mėnesį. Taigi dabar pereisime prie balsavimo ir pradėsime nuo pirmojo kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 pakeitimas yra ir su šiuo pakeitimu susijęs žodinis pakeitimas, tačiau taip, taip, ponė Jėl, aš pranešėjo Tomo Deutsch vardu noriu pasakyti, kad žodinis pakeitimas yra techninio pobūdžio ir jis pateiktas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 Ačiū. Ar kas nors prieštarautų tokiam žodiniam pakeitimui? Ne? Jeigu nieks neprieštarauja, tai tuomet balsuojame dėl 38 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, už prieš susilaikę priimta. 39 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 40 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 41 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime, pasitikrinkime elektroniškai dėl 43 pakeitimo. 43 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Ir šis pakeitimas atmestas. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt šeštas pakeitimas, keturiasdešimt šeštas, nes keturiasdešimt penktas buvo atsimtas. Keturiasdešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt septintas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. Taigi balsuojame dėl viso pranešimo, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nuomonės patvirtinta. Taigi, pranešimas primtas. O dabar pereiname prie kito pranešimo. Transporto ir turizmo komitetas TRAN pateikė savo iniciatyvos pranešimą dėl transporto infrastruktūros vidurio ir rytų Europoje. Regiono komitetas teikė nuomonę. Mums šis pranešimas įdomus dėl to, kad transporto sistema labai svarbi regionų plėtrai tačiau taip pat ir struktūrinių fondų lėšos naudojamos infrastruktūrai platoti. E, mūsų pranešėjas Zeller pristatė pranešimą kovo 17 dieną, buvo pateikti pakeitimai ir pranešėjas pateikė ir kompromisinių pakeitimų. Pono Zeller čia nematau, taigi galime pereiti tiesiai prie balsavimo. Balsavimą pradedame. Kažką linksmo praleidau, sako pirmininkė. Ne, ne, ne, ponas Zeller, ponas, pono Zeller dvasia su mumis. Taip, taigi, jausdami pono Zeller dvasę galime pradėti balsuoti. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Antras kompromisas, už, prieš, susilaikė, primta. Aštuntas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už. Hmm. Dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė primta. Antroji dalis už, prieš susilaikė primta. 22 pakeitimas už, prieš susilaikė primta. 23 pakeitimas už, prieš susilaikė primta. 26 pakeitimas Atsiprašau, sako pirmininkė, penktas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 32 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 33 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl viso pranešimo, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir pranešimas patvirtintas, ponas Zeller dvasia mums padėjo. Taigi toliau vėl dvasia, sako pirmininkė. Pramonės Mokslinio tyrimų ir energetikos komitetas pateikė pranešimą dėl atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo pažangos. Buvo įvertinta pažanga pasiekta valstybėse narėse įgyvendinant 2020 energetikos tikslus. Mūsų pranešėjas ponas Omaržė pristatė savo nuomonę, kovo mėnesį 48 pakeitimai buvo pateikti prieš terminą, pranešėjas taip pat pasiūlė kompromisinių pakeitimų. Ponas Omaržė atsiprašė kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje ir jo dvasia bus su mumis. Kągi, pradėsime balsavimą dėl nuomonės projekto. Prašau. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas už prieš susilaikę priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti. Aštuntas pakeitimas. Tikriname elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 žodinis pakeitimas, prašymas iš pranešėjo gautas, ar kas nors gali pristatyti tą žodinį pakeitimą. Ar turite informacijos bent jau apie žodinį pakeitimą? Ar kas nors prieš tada? Ne. Balsuojame dėl 17 pakeitimo žodžių kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ar norite patikrinti? Gerai, 18 tikriname pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 19 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 8 kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti elektroniškai. 26 pakeitimas balsuojame elektroniškai, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 38 pakeitimas balsuojame dėl jo elektroniškai pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trisdešimt devintas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 40 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas numeris 7 už prieš susilaikė priimta. 45 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 46 už prieš susilaikė atmesta. Toliau balsavimas dėl viso teksto. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Nuomonė yra patvirtinta. Dėkojame. O dabar pereiname prie naujosios procedūros EPP frakcijos vardu ponė Malaičys pateikė žodinį. Padavė klausimą, į kurį atsakoma žodžiu dėl 128 taisyklės e, ir spartesnio sanglaudos politikos įgyvendinimo. Komitetas nusprendė svarstyti šį klausimą sausio mėnesį, paskui vyko keturi komiteto posėdėje dėl rezoliucijų pateikimo termino buvo svarstoma ir pona Malevič taip pat pateikė klausimą dėl rezoliucijos. Terminas e, pakeitimas pateikti buvo kovo 21, buvo pateikta 47 pakeitimai. Susitarta dėl septynių kompromisinių pakeitimų. Jeigu rezoliucija bus patvirtinta komitete, tai sekretorėtas ją pateiks kartu su uh, klausimo projektų. Aš jį pasirašysiu ir tai bus klausimas svarstomas e, pirmininkų sueigoje. Ir pirmininkų sueigoje svarstys, ar e, įtraukti šį klausimą į plenarinės sesijos darbo atvarkę. Pone Malečič, ar norėtumėt pasisakyti? Aš norėčiau pasisakyti taip ir padėkoti jums bei kolegoms dėl to, kad parėmėte rezoliuciją ir dėl to, kad taip gerai padirbėjote dėl kompromisinių pakeitimų, o taip pat rengdami šias naujas procedūras. Ačiū, pradėsime balsuoti dėl žodinio klausimo ir pasiūlymo dėl rezoliucijos. Kompromisas trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 21 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, čia balsuosime dalimis, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas numeris 9, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 47 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl pirmo pakeitimo už, prieš, susilaikę, priimta. Kompromisas pirmasis už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas Dvi dalis dėl jo yra. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Na ir galiausiai galtinis balsavimas. Elektroniškai balsuojame, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Taigi pritarėme žodiniam klausimui ir rezoliucijos pasiūlymui. Taigi viskas įvyko netgi ir laiku. Dėkoju visiems už paramą šio darbo proceso metu. Now we continue with the next point in our agenda. O dabar periname prie kito klausimo mūsų darbo atvarkėje. Ir kitas punktas mūsų darbo atvarkėje yra nuomonės projektas dėl e strategijos Alpių regione. Strategija apima septynias šalis, penkios iš jų yra valstybės narės, ES narės, o dvi nėra valstybės narės. 48 regionai patenka į šią strategiją ir šis regionas e, turi daugiau kaip 80 e, milijonų gyventojų. Apimami trys e, teminiai aspektai - energija, aplinkosauga ir politika susitelkiama į struktūrinių fondų potencialą, taip pat į kitus fondus skirtus miestų ir regionų planavimui Alpių regione. Pirminkė prašo tų, kas išeina iš salės, išeiti tyliai. Mūsų pranešėja yra ponia Breso, ir šiandien ji pristatys pranešimo projektą. Pakeitimus galite teikti iki antradienio balandžio 26 dienos 5 valandos. Aš priminsiu dar kartą terminą, o dabar žodis poniai Breso, kad ji galėtų pasakyti pranešimą. Prašau. Grazie, grazie, prezidente. E, eh, in... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu priminti, kad pirmoje pranešimo dalyje, kurioje kalbama apie bendras pastabas, galima būtų įvesti e, apibriežti valdymas. Tai yra vienas iš keturių strategijos elementų. Tai man atrodo, šitą dar pataisysim. Pone pirmininkė, jūs prisiminėte, kad e, pranešime kalbama apie pirmąją makroregioninę regioninę E, jūrų arba upių strategija, tai yra susijęs su didžiojusiomis Alpių zonomis, tačiau tai nėra vien tik tais kalnų zonos. Tai yra ir perialpinės arba lygumų zonos, kurios yra išsidėšiusios aplinkui. Taigi iššūkis didžiulis, pro, e, projektas strateginis, e, žinoma, yra grinai kalnų zonos su labiau išsivyščiusiomis zonomis, kurios jas supa ir su tomis zonomis viso, visada, nu, visada nuolatos bendraujama. Atsižvelgiant į dydį 80, e, regionų, 80 milijonų gyventojų, daug regionų, daug valstybių, e, buvo skirta įvairių fondų pinigų, visi tie pinigai e, dar prieš sukuriant strategiją buvo paskirti ir tikiuosi, kad bus sukurti bendri šių zonų valdymo instrumentai. Svarbu, kad įvairūs Europos fondai orientuojami į Alpių strategiją būtų, nebūtinai tai būtų, life, e, nebūtinai tai būtų e, Alpių strategija, tai yra ir Life, ir Kosme, ir kiti fondai. Europos komisija turėtų pasižiūrėti, kokią pridedamąją vertę e, duoda šis Alpių regionas, atsižvelgdama žinoma į jo specifiką. Bendrose pastabose susijusiuose su valdymu mes prašome, kad parlamentas dalyvautų Alpių valdymo organuose, kad e, komisija aktyvų vaidmenį e, atliktų ne tik tais remtų Alpių regioną, tačiau kad atliktų ir vertinimą įvai, remdamas įvairiais pamatuojamais kriterijais ir indikatoriais. Toliau vėlgi kalbant apie valdymą, šio regiono, Alpių regiono valstybių sostinės labai nutolusios nuo jo, e, todėl įvairūs valdymo dalykai turi būti patikėti vald, e, vietinėms valdymo institucijoms, vietinėms struktūroms e, ir jos aišku atsižvelgia į to regiono specifiką bei turi atsižvelgti į subsidiarumo princip, e, principą. Ši strategija yra nukreipta į keturias kryptis. E, ekonominis augimas ir inovacija, toliau komisija ir bank, investicijų bankas prašo ad hoc įvertinimo, kad galėtų vertinti EIB e, e, e, e fondus ir siek, e, siekiame sukurti įvairius e, projektus, kurie pritrauktų investuotojus. Kitas dalykas. Šiame nuomonės projekte yra labai daug įvairių dalykų išdėstyta, visko tikrai nepaliesiu, tačiau Alpių zonos yra tokio, to, zona yra tokia zona, kur reikėtų išsaugotis. Išsaugoti tradicijas, tačiau ne vien tik tais tradicijos yra, yra dar ir inovacijos. Alpių regionuose e, Yra labai daug universitetų, mokslo, sričių, e, mokslo tyrimo centrų, taigi inovacijos turėtų būti šios strategijos širdimi. Nes tai yra viena iš e, pagrindinių zonų, kur vyksta mokslo tyrimai, inovacijos. Turi būti sukurtas tikras tinklas tarp įvairių e, veiklų, universitetų, E, mokslo tyrimo centrų įmonių, kad šita zona taptų tikra inovacijų e, zona, kad, kur būtų e, dėgiamos naujos technologijos, tvarios technologijos atsižvelgiant į aplinkosaugos kriterijus. Toliau turistinė veikla ir kita kalnų veikla Kova su klimato kaita yra viena iš svarbiausių temų ir čia tą temą aš savo nuomonę ypatingai pabrėžiu. Kitas strategijos aspektas yra mobilumas ir sujungiamumas. Reikia atsižvelgti į tai, kad transporto sistemos Alpių zonoje yra labai sudėtingos, kadangi tai yra periferinė zona, periferinis regionas. Ir labai dažnai vietinio transporto e, sistemų tiesiog nepakanka. E, čia eina dideli transporto mazgai Europos, tačiau sujungimas su tais e, dideliais mazgais ir e, e, turėtų būti vystomas. Toliau, kalbant apie transportą, reikėtų vystyti pasidalymo ekonomika tokiuose zonose, kur e, vieš, viešasis transportas nėra pakankamai gerai išvystytas. Taip pat reikėtų numatyti e, viešųjų išteklių panaudojimą, kadangi viešieji ištekliai nebūtinai galės būti panaudojami šiame regione. Na, dar vienas labai svarbus aspektas yra e, kompiuterinio ryšio nebuvimas. Nebūtinai visi regionai yra mm, modernus, reikia, kad vietinė valdžia įsikištų ir kad galėtų užtikrinti ne tik transporto, bet ir interneto ryšį. O tam reikalingos investicijos. Deja, tose regionuose ne visur veikia rinkos dėsniai ir e, labai kalnų zonos to yra paliečiamos. Na ir paskutinė tema yra aplinkosauga ir e- energetika. Kaip žinote, Alpėse yra didžiulė biologinė įvairovė, reikia saugoti šį turtą, bet taip pat reikia dėkti naujas priemonės, kurios yra uh, E, susijusios su e, atmosferos taršos mažinimu, kadangi atmosferos tarša labai pastebima šiuose kalnų zonose, labai matoma daug e, įvairių klimato kaitos, klimato, aplinkos taršos požymių. Visą tai tos priemonės turi būti nukreiptos mm, bioįvairovės išsaugojimui. Visi šie parkai, visi kalnų parkai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir užtikrinti bioįvairovės apsaugojimą. Įvairiose zonose ši sritis yra labai gera vystyti atsinaujinančioms energijos rūšims, nes čia viskas yra - ir hidraulinė energija, ir saulės energija, ir vėjo energija. Ir taip pat galima pagalvoti apie tvarų medžio išteklių panaudojimą, e, kalbant apie energetiką bei naujų darbo vietų sukūrimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai didžiulį darbą atliko ledynų stebėsenos tarnybos. Paryžiuje buvo priimtas sprendimas COP21 konferencijoje ir buvo numatyta valstybių narių stebėsena, ledynų stebėsena kaip jie vystosi, kaip jie kinta ir kokiu veiksmu reikėtų rinktis, imtis, kad e, CO2 padidėjimas, padaugė, padidėjimas atmosferoje e, mažiau įtakotų ledynų tirpimą. Vietinės bendruomenės turi, būt, e, turi dalyvauti energijos apsirūpinimo energija programa. E, visos interesuotos šalis turi tose programuose dalyvauti, dalyvauti, tai štai tokie būtų pagrindiniai punktai. Laiko daug neturime ir taip jau jūsų kantrybę nemažai išbandžiau. Ketvirtadienį ryte rinksis šešėliniai pranešėjai, mes diskutuosime bendrais bruožais diskutuosime apie šią nuomonę ir žiūrėsime, ar ką nors dar būtų galima įtraukti į ją. Žinoma, remsimės pakeitimais, esu visiškai atvira, galiu tų pakeitimų įterpti, kokius pateiksite, bet E, būtų, būtų gerai, jeigu tokių būtų. Kągi, ačiū, ačiū už pristatymą. Pradėsime diskusiją dėl pranešimo, kalbėsime ir su šešėliniais pranešėjais. EPP frakcijos vardu panešime, žodis jums. Dėkuoju, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. ne tik aš, bet ir visi kolegos iš frakcijos mano, kad darbas tikrai puikus, gerai pagristas. Mes žinojome, kad nebus e, kažkokiu administracinių papildomų pakopų ar papildomų išteklių. Tad mūsų parama iš karto buvo užtikrinta ir kaip pirmininkė sakė, 28 regionuose, 27 valstybėse narėse 4 milijonai žmonių su tuo susiję, 80 milijonų žmonių su tuo susiję. Tai yra žmonės, kurie gyvena Alpių regione ir dabar ko gero būtų pats laikas mums užimti poziciją. Ir kad ši strategija, kurią mes paremsime, galėtų paremti dar daugiau įvairių projektų. Reikia galų gale e, veikti ne vien žodžiais, bet ir atlikti realius darbus. Dėl to mes e, prašome finansin, finansavimo tiems regionams, kaip ir nurodė pranešėja bendradarbiaujant įvairiomis platformomis su e, Europos investicijų banku ir panašiai. Turi būti pripažinta, kad į Alpes investuoti pinigai pasitarnaus visai Europos Sąjungai, vystant e, transporto tikslus tarp e, Alpių makro regionų. Kitokių alternatyvų beje keliauti po tuos regionus nelabai ir yra. Mes norėtumėm tokio mat, e, tokio regiono, kur būtų apsaugota bioįvairovė. Mes taip pat norime išvengti, kad jaunimas, kaip jau buvo atsitikę praeitie, keliautų į gyventi į miestus. Priešingai norime, kad tie žmonės turėtų profesinę ateitį ir gyventų Alpių regione. Taigi reikalingas ir, reikalingos ir transporto jungtis, ir interneto jungtis, nes jeigu to nebus, tai ateityje iš Alpių išvažiuos apskritai visi gyventojai. Kai kurios vietovės gyvenančios vien iš turizmo tiesiog negalės išsilaikyti. Aišku, turizmas svarbus, reikia atsižvelgti e, į turizmą vystant transporto jungtis, tačiau ateityje ne vien tik į pajamas iš turizmo reikėtų kreipti dėmesį, reikėtų žiūrėti, kaip e, kiti ekonomikos sektoriai būtų vystomi tame regione ir kad jie ten liktų, kad būtų kuriamos darbo vietos, o žmonės galėtų gyventi ten ir niekur neišvažiuoti. Dar vienas svarbus dalykas šiame pranešime. Jau turėjau beje progos apie tai pakalbėti savo apygardoje Austrijoje. Taigi, Šiame pranešime labai svarbu priimti kylančią poziciją, o nebesileidžiančią. Labai gerai, kad žmonės žino, ko jiems reikia ir kad jie e, jie tą, jie tą išsako. Iš tiesų, ta strategija iš apačios į viršų yra labai gera ir aš visiškai remiu šią strategiją. Reikia galvoti tiesiog, na, naujoviškai ir region, Alpių region, ir nepamiršti, kad Alpių regionas svarbus ne vien tik tais ten gyvenantiems žmonės, bet ir visai Europos Sąjungai. Kitas šešėlinis pranešėjas, ponas Liuer, atsiprašau. Ponas Arnadžioto. Taip iš tiesų mano pavardė labai sunkiai ištarti. Dėkui, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį puikų pranešimą. Iš tiesų pranešime yra labai atsižvelgiama į tas zonas, kurios dar turi vystytis. Aš kalbu būtent apie būtent tą griežtai Alpių zoną. Per 10-15 pastarųjų metų labai daug žmonių iš tų zonų išvažiavo infrastruktūros buvo tik pasyvios, tuo tarpu, kai po lyguma ir Bavarija labai išsivystė, tačiau m, mm, pačios Alpių zonos viduryje e, iš tiesų žmonės išvažiavo iš jos. Reikia, kad ten ateitų energija ir kad tos grinai kalnų zonos vystutis, vystytųsi. Tai yra didžiulis iššūkis. Reikia infrastruktūras, e, pasyvės infrastruktūras išsaugoti, tačiau reikia tuo večiu kurti ir aktyves infrastruktūras. Reikia kurti koridorius, kad e, būtų išsaugota jo regiono pridedamoji vertė, kad išsaugotas būtų bioįvairovė. įvairovė Taigi daugiau reikia kreipti dėmesio ne į pasives, o į aktyves infrastruktūras, nes būtent jos skatina augimą. Viskas turi būti skaičiuojama pagal centrinę veiklą ir reikia e, ne tik kalnuose, bet ir lygumose vystyti e, vystyti infrastruktūras, beje, reikėtų pasakyti, kad apačioje yra didžiausias užterštumas. Tai yra didžio, didė, labai, daug, labai gausiai apgyvendintos zonos, labai produktyvios. Uh, Ir kalbant apie koridorius, reikėtų, kad jie nebūtų e, vien neigiamai vertinami, reikėtų iš jų išspausti viską, kas yra teigiamo ir nukreipti juos į ateitį. Tie koridoriai turėtų būti skirti ne tik e, Alpių zonos naujam apgyvendinimui, bet ir e, ateities vystimo planams. Po, Ačiū kitas pranešėjas ponas Jakovčič. Jau prilikų į naravno čestityti gospodžiai. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti ponę Breso, šitai puikiai padirbėjus. Aš net nebejoju, kad pranešimas bus puikus. Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šio darbo. Norėčiau kai ką pabrėžti, nes dėl Adrijos jūros strategijos rengiant pranešimą dirbau, taigi turiu patirties rengia, dirbant su makro regionais. Kasgi yra tas makro regionas Europos Sąjungoje? Na, ko gero prie jų sėkmės yra tam tikras faktorių skaičius e, prisidedantis. Štai, pavyzdžiui, Adrijos ir Jonijos jūroje infrastruktūrų trūkumas labiausiai jaučiamas. Keletą žmonių vien tik tai e, pakaktų tai spragį užpildyti. Gali, pavyzdžiui, tie žmonės net ir Briuselėje ar pačiame makro regione dirbti visiškai e, nėra skirtumo. Aš manau, kad čia daugiausiai trūksta koordinavimo ir apskritai koordinavimo tarp makro pro, regionų programų. Nes dabar visą šį padarytą darbą turi kažkas tęsti, juk dabar trūksta veiksmingumo, strategijų veiksmingumo. Ir norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Serdžio dėl komunikavimo, bendravimo per Alpes ir apskritai už Alpių regionų ir apskritai tarp Šiaurės ir Pietų Alpių trūksta bendradarbiavimo. Aš čia kalbu konkrečiai apie pasienio regionus. Aš dažnai pervažiuoju per Alpes, nes iš Kroatijos e, važiuoju į Strasbūrą mašiną, per Alpes važiuoju, taigi puikiai matau, kas ten yra ir matau, kad dar galima ten pasitempti. Na ir galiausiai nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta ar parašyta. Pasakysiu tik tai, kad problemos, su kuriamis susiduria Alpių regiono žmonės, yra labai rimtos ir reikėtų būtent į tai susitelkti. Reikėtų pasižiūrėti, kaip toliau tęsti tą makroregionų strategiją, kai ji bus jau patvirtinta ir kaip čia šiaurės pietų bendradarbiavimo aspektai traukti. Dėkuoju dabar kitas šešėlinis pranešėjas, ponas Škirlets. Prašom, žodis jums. Dėkoju. Aš taipogi norėčiau padėkoti poniai Breso už jos pastangas e, įdėtas į šį darbą, į šį pranešimą. Aš taipogi manau, kad labai svarbu į projekto dokumento projektą įtraukti veiksmingo valdymo aspektą. Kaip kad kolega Jakovčiš sakė, labai svarbu, kad dar po mūsų pozicijos, mūsų nuomonės e, būtų atitinkamas palaikymas ir atitinkamuose politiniuose lygmenyse. Ir visi suinteresuoti asmenys turėtų turėti galimybę pasinaudoti numatytomis lėšomis, tiksliau panaudoti lėšas nepriklausomai nuo to, ar tos lėšos yra viešos ar privačios. Aš labai džiaugiuosi, kad pranešėja e, kalba apie tai, kam aš labai pritariu. Štai pavyzdžiui, atsinaujančios energijos rūšis, e, bioįvairovė bei bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi ir inovacijos bei moksliniai tyrimai. Kaip šėlinis pranešėjas dėl grįžtamosios ekonomikos e, komitete, Aš manau, kad tas aspektas grįžtamoji ekonomika labai yra e, svarbi. Taigi, reikėtų būtent šiuo požiūriu pakeisti mūsų poziciją ir taip galėsime, galėtume sustiprinti vietos ekonomiką. Be to, klimato kaitos aspektas turi būti įtrauktas į visus mūsų dokumentus ir projektus. Ir čia atsinaujinantis energijos šaltiniai galėtų būti e, puikus, e, pu, turėtų būti puikiai išnaudojami vietos ir regioninių lygių. Aš dabar norėčiau paminėti viešuosius pirkimus. Tai galėtų puikus pavyzdys e, ir MVI bei e, kiti ekonominiai modeliai e, besiremiantis e, grįžtamosios ekonomikos principais galėtų taipogi čia būti sustiprinti. Klimato kaitos čia taipogi negalima ignoruoti. Apsirūpinimo energijos tikslas galėtų taipogi būti e, padedamas įgyvendinti šiame regione. Juk taip galime kovoti ir su skurdu netgi. Alpių regionas yra antras pagal dydį e, bio e, įvairovės regionas. Čia yra upelių bei E, ežerų ir labai svarbu yra apsaugoti ateities kartoms tas ekosistemas. Dėkoju. Dabar kitas kalbėtas panas Zulon, kitas bendra pranešėjas. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjams, bendra pranešėjams. Dabar norėčiau sureaguoti į tų kolegų, kurie jau kalbėjo pasisakymus. Taigi reikia apsaugoti ir šį regioną, bio įvairovę. Ir mano manimo būtent tai ir būtų pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš įgyvendinant bet ką. Šis regionas turi būti laikomas kaip plėtros vystimos laboratorija, pavyzdys visoje Europos Sąjungoje šiame pakeitime mes galbūt galėtume pakoreguoti e, teritorijų traktavimą. Čia bendras turtas, oras, miškai galbūt galėtų būti e, labiau iškelti į pirmą vietą. Dirbožemių erozija, dirbožemio apsauga, Tai į tai reikėtų atsižvelgti ne vien tik tai į ekonominius rodiklius, taigi reikia atsižvelgti ir į socialinius taipogi rodiklius. Reikia atsižvelgti į tuos veiksmus, tiksliau konkrečių veiksmų poveikį. Ir čia reikėtų ne vien tik tai apie aplinkosaugą kalbėti, bet ir apskritai apie integralumą socialinės ekonominės sistemos. Na ir dar kitas dalykas, ne iš viršaus į apačią turi būti nuleista viskas, o atvirkščiai iš apačios į viršų, taigi tos strategijos turi būti e, ta linkme nukreitas, o ne atvirkščiai. Iš juos veiksmus reikėtų įtraukti e, planavimą, e, tvarumą. Aš manau, kad e, visi tam pritarė ir kolegos taipogi, kaip kad iš jų jau išgirdau. Na ir dabar norėčiau šiek tiek pastabų pateikti vienu konkretesniu klausimu. Labai dažnai yra kalbama apie Europos lėšas, na be jokios abejonės tai yra būtina, ekonominis aspektas yra svarbus tam, kad atgaivintume regiono ekonomiką. Tačiau Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, kokie tikslai yra panaudojamų lėšų. Taigi aš tai, ko dabar baiminuosi šioje ataskaito, šiame pranešime. Bijau, kad gali būti e, sukurt progos, taip sakant, galimybės e, didės, did, didiesiams tiems projektams įgyvendinti ir tos teritorijos, maži projektai, savivaldybės bus nustumtos į šalį. Aš čia e, kalbu konkrečiai apie greitai įgių traukinių linijas ir apskritai tokio masto darbus. Manau, kad prieš finansuojant tokio masto darbus reikia veiksmingai panaudoti tai, kas egzistuoja, nes labai dažnai egzistuojantis ištekliai nėra tinkamai panaudojami. Dabar dėl atsinaujinančios energijos reikėtų taipogi būti budriems tam, kad nebūtų skatinamas spekuliavimas šioje srityje. Konkrečiai norėčiau paminėti potvinio atoslugių energiją, manipuliavimą ją. Tai yra, e, yra moksliniai tyrimai atliekami, tačiau galiausiai jų rezultatai yra kažkur tai importuojami ir vietos e, žmonėms visai nenaudingi. Alpių regionas, kaip kad jau pasa buvo pasakyta, yra didelė teritorija. 80 milijonų gyventojų gyvena toje didžiulėje vietovėje, teritorijoje. Taigi čia vėlgi norėčiau paska, pa, pakviesti visus būti budreis, nes problemos labai skirtingos yra šioje didelėje, tame didelėme regione, taigi reikėtų į tai taipogi atsižvelgti. Gali būti, kad dabar tiesiog dėl to specifiškumas regionų gali nukentėti. Ačiū dabar žodis poniai Krell. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin bedanken. Es ist wirklich ein Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už e, puikų uh, nuomonės projektą. Ten yra daugel, atspindėta daugelis temų, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį Alpių regione. Taigi darbo pagrindas yra puikus. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad norėjau dar pakalbėti apie papildomo finansavimo dalykus. Manau, kad e, sanglaudos politikoje esantis pinigai turėtų būti panaudojami makro regioniniai strategijai vystyti. Beje, tarptautinėme bendradarbiavime tie pinigai jau buvo naudojami, tačiau reikėtų dabar pagalvoti ir apie privačių fondų naudojimą, kad būtų galima panaudoti sverto principą ir kad būtų galima um, geriau užtikrinti sanglaudą. EPP šešėlinis pranešėjas taip pat apie tai kalbėjo, reikia kurti specialius fondus makroregioniniai e, strategijai. Tačiau aš ten išvelgiu pavojų, kadangi tuo pat metu mes kaišiotumėm savo patys pagalius į ratus. Mes kovojame kai, su kai kuriais uh, sanglaudos politikos aspektais. Aš pažįstu ne vieną žmogų, kuris parlamente tuos pačius fondus norėtų panaudoti kitaip. Taigi jeigu čia dabar pasakysime, jog norime daugiau fondų makroregioniniai strategijai, tai atsiras, e, sakykime, konkurencijos reiškinys. Kai kas tuoj pat pradės reikalauti daugiau finansavimo, nes yra įvairūs pasienio dalykai ir panašiai. Taigi raginu būti visiems labai atsargiems. Tai yra regionų, tai yra valstybių narių ir mm, nevalstybių narių E, finansavimas, tiesiog reikėtų galbūt pagalvoti apie tai, kaip naudoti jau esamus pinigus, o ne prašyti naujų. Prašyti naujų fondų mobilizavimo tikrai bus sunku ir netgi tai gali sukelti mūsų, mums problemų mums patiems kituose mūsų atliekamuose darbuose. Ačiū. Iš tikrųjų, turėtume labai aiškiai suformuluoti galutinį tekstą, kad jis būtų visiems suprantamas. Toliau ponas Bogovič. Žodis jums. Ačiū. Ačiū, ponė Breso, puikus pranešimas. Kalbama apie ketvirtą mikroregioną, kaip jau minėjo ponė Breso. Ir tai pirmoji strategija, kurioje susitelkiama į kalnuotas vietovės. Ir žinoma, kalbant apie tokią strategiją, visuomet kalbama ir apie pinigus, apie lėšas. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad svarbu kalboti ir apie bendradarbiavimo skatinimą tarp šio regiono žmonių, tarp šio regiono gyventojų. Šiems regionams didelį poveikį turėjo karai, pirmasis pasaulinis karas ir antrasis pasaulinis karas. Ir dabar kalbant apie mikroregionus, apie Alpių regioną. Būtina kalbėti ir apie pabėgėlių krizę. Būtina nepamiršti padėties Italijos ir Austrijos pasienyje. Turiu pabrėžti, kad mikrostrategija yra kur kas daugiau negu kad finansavimo aptarimas. Kalbame apie 80 milijonų žmonių. Žmonių gyvenančių atokiuose regionuose, kalnuotose vietovėse. Tačiau taip pat kalbame apie miestų gyventojus, urbanistikos centrų gyventojus, kalbame apie bendradarbiavimą tarp slėnių ir kalnų. Ir turime taip pat nepamiršti fakto, kad šis regionas turi įtakos visai Europai. Paimkime, kad ir vandens tiekimą. Trys ramščiai šioje strategijoje yra pasirinkti teisingai - konkurencingumas ir inovacijos. E, tai labai svarbu - inovacijos ir stipri ekonomika slėniuose, o kalnuose reikia užtikrinti, kad saugosime gamtą, turime skatinti žemės ūkį ir turizmą. Jeigu kalnuotose vietovėse nebus ekonomikos, nebus pragyvenimo šaltinių, žmonės negalės ten išgyventi. Dėl to reikia šios regionus vystyti. Būtinas judumo užtikrinimas, būtinos atitinkamos komunikacijų infrastruktūros, e, reikalingas geležinkelis, tinkami keliai, reiktų pereiti nuo kelių prie geležinkelių naudojimų, reikia užtikrinti skaitmeninės jungtis bei transporto jungtis e, kalnuotose vietovėse. Reikia galvoti apie aplinką, reikia galvoti apie energetiką, reikia atsižvelgti į klimato kaitos poveikį, nes jis taipogi labai svarbus. Taipogi kalnuotose vietovėse ir Alpių regionuose išlieka nemaža potvinių grėsmė, ypač dabar, kai žiemos tapo švelnesnės. situacija dėl vandens taipogi kinta. At... Nereikia pamiršti alternatyvių energijos šaltinių, vėjo energijos, saulės energijos, reikia užtikrinti energetinę įvairovę ir atsinaujinančių šaltinių naudojimą e, sausio 25-26 dienomis Slovenijoje vyko konferencija, energetikos konferen technologijų konferencija ir man buvo labai džiugu matyti, kad šioje konferencijoje dalyvavo daug žmonių iš skirtingų miestų, buvo sukurta administracinė struktūra skirta šiems klausimams spręsti, o šiandien vyks susitikimas Briuselyje. Vasario mėnesį minėjome Alpių konvencijos pasirašymo 20-asias metinės. Ir aš esu įsitikinęs, kad ši Alpėms skirta makrostrategija bus labai sėkminga ir kad mes galėsime aptarti ir kitus klausimus, ne tik ES finansavimą. Ačiū. Ačiū, jeigu daugiau komiteto narių nebenori pasisakyti, aš sutiksiu žodį poniai Filomenai Karvajo Europos komisijos atstoviai. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Breso už jos puikų pranešimą ir už rekomendacijas. Beveik viskam iš komisijos pusės galime pritarti. Akcentas buvo mm, trijose vietose Ir mums atrodo, kad tai yra svarbiausi punktai. Pirmiausia, e, strategijos konvergencijas, e, finansavimo klausimas ir taip pat sujungimas. Nes tai yra strategija, kuri skirta ne tik kalnų regionams, bet ir visiems regionams, kurie yra aplink kalnų grandinę. Taigi strategija yra tokia, kuri apima e, kalnų grandinę ir aplinkosaugos rytį. Dėl valdymo komisija prisima atsakomybę ir yra pasirengusi vaidinti svarbų vaidmenį e, strateginėme koordinavime, tačiau mes norime pabrėžti, kad ši strategija strategija yra tokia, kurios nelabai nori regionai ir valstybės narės. Todėl mes norim, todėl turbūt reikėtų pabrėžti, kaip svarbu yra skirti žmogiškosius bei finansinius išteklius įvairioms administracijoms, kad jos galėtų teisingai įgyvendinti strategiją. Žinoma, mes e, pritarėme tokiai nuomonė, kad parlamentas turi suvaidinti svarbų vaidmenį įgyvendinant šią strategiją, todėl mes prašome, kad parlamentas, e, mes e, sutinkame, kad parlamentas įsijungtų į tos strategijos įgyvendinimą, toliau dėl strategijos finansavimo. Čia turime galvoje dviejopą finansavimą. Projektų finansavimas, noriu priminti, kad strategija tai nėra kažkokios naujos programos, kurios yra finansuojamos iš e, struktūrinių fondų. Strategija pati iš savęs pinigų neturi. Strategija turi atlikti tam tikrą vaidmenį, o, e, kuris apimtų įvairias programas. Toje zonoje e, veikia be galo daug programų, daug projektų ir strategija turi apimti visas tas programas bei projektus, E, būtent e, juos apimdama kaip strategija. Reikalingi, aišku, įvairūs atrankos kriterijai, kurie būtų naudojami e, taip, kad būtų išskiriami ir vykdomi prioritetai. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kurios programos jau veikia regione ir kad tos programos taip pat būtų nukreiptos į strategijos planų siekimą. Taip pat yra strategijos valdymo finansavimas. Čia e, mes šiek tiek nuskriausti esame, kadangi turime transnacionalinę Altan Space programą. Ir ta programa turi strategiją remti administraciškai. Tačiau ištekliai yra riboti. Ir dėl to mes rekomenduojame, kad parlamentas, kaip ir kitų trijų strategijų atveju iš savo biudžeto numatytų tam tikrus fondus, pavyzdžiui, finansuoti e, studijoms arba kitoms iš strategijos išplaukiančioms iniciatyvams. Toliau tematiniai tikslai. Aš norėčiau pabrėžti, kad strategija turi tris tematinius tikslus, tačiau dar yra ir ketvirtas tikslas, kuris yra horizontalus, nėra tematinis. Tai yra valdymas. Regione jau veikia kai kurios struktūros, mums labai svarbu mm, valdymas ir tų struktūrų apjungimas tarpusavyje, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo arba dubliavimuose. Taigi yra labai svarbu E, ir į tai būtinai reikia atsižvelgti strategijoje. Ačiū. Much, like Ačiū. Pone Breso, ar Jūs norėtumėte apibendrinti diskusijas? Presidente, eh, le osserva... Taip, ačiū, ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų buvo pateikta nemažai pastabų ir kai kurios uh, iš tikrųjų yra labiau analitinio pobūdžio, leidžiamasi į smulkmenas, į pranešimo detalės, taigi galbūt galėsime tai aptarti šešėlinį pranešėjų susitikime. O dabar norėčiau pakalbėti apie esminius klausimus, kuriuos pasisakiusiai skyrė. Pirmiausia, finansavimas. Tai nėra papildomas finansavimas sanglaudos politikoje skirta nemažai lėšų e, panašioms strategijoms, tačiau būtina, kad tose strategijose projektai siektų sanglaudos tikslų, kad tie tikslai būtų susijęs su sanglaudos politika, kad jie užtikrintų užtikrintų konvergenciją. Regioninės institucijos yra atsakingos už šios strategijos gyvenimą, turi užtikrinti žmogiškuosius išteklius projektui koordinuoti ir Alpių regiono integracijai užtikrinti. Tačiau kuo daugiau yra ma, makroekonominių regioninių strategijų, tuo svarbiau užtikrinti potencialo išnaudojimą. Apie tai kalbama ir Junkerio plane. Reikia užtikrinti finansavimo platformą, e, kuri pritrauktų privačių šaltinių finansavimą, bankų sektoriaus finansavimą. Taigi nepakanka vien pasikliauti ES lėšomis. Dirbame šią linkmę ir galėsime šį klausimą aptarti išsameu. Be to, strateginiais klausimais, pavyzdžiui, bivairovė, kova su klimato kaita, reikia užtikrinti galimybę kurti eksperimentinius projektus, pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos projektus. E, galima ieškoti finansavimo per įvairius fondus, ES fondus, tačiau nereikia susitelkti vien į konkretų regioną. E, galbūt reiktų labiau pabrėžti konkrečius klausimus, kurie yra sprendžiami per vieną ar kitą strategiją. Galbūt norėtų prie tokių eksperimentinių projektų prisijungti ir kiti regionai. E, reikia pagalvoti apie, pavyzdžiui, tokias programas kaip Life, kaip Cosme. Ir kalbėti apie svarbius teminius klausimus, kuriuos gali spręsti, sakykime, Alpių regiono strategiją. Taigi, kalbame apie finansavimą, kalbame ne apie naujus šaltinius, o apie galimybę sutelkti viešasias ir privačiasias lėšas bei generuoti investicijų platformas. O paskui jau valstybinės struktūros perimtų tokių platformų uh, valdymą ir administravimą ir galėtų skirstyti lėšas. Noriu padėkoti ir komisijai. Kolegos minėjo, kad parlamentas nori veiksmingai spręsti valdysenos klausimus. Ir dabar itin svarbu įtraukti parlamentą į sprendimų prieimimą Ir itin svarbu, kad parlamentas kiek įmanoma geriau suprastų, ko reikia regionams vietos lygmenių. Ir kalbame ne tik tai apie Alpių regioną, bet ir apie kitus regionus, kurie kartu dirba pagal sanglūdos politikos programas. Taigi reikėtų pilnai išnaudoti tokių regionų potencialą ir prisidėti ES ištekliais ir ES atstovų žiniomis. Dėl infrastruktūros. E, Nealpių strategijos kontekste jau turime transeuropinius tinklus, infrastruktūrą ir reikia išnaudoti tokias investicijas geriau vystant e, transporto jungtis Alpių regione. Taigi turime išnaudoti visas galimybės ir tai jau strateginis klausimas. Reikia nepamiršti šio klausimo svarstant e, Alpių regiono strategiją, jokių būdų nepalikti jo nuo šalyje. Aš manau, tai vienas iš esminių dalykų. Dar, žinoma, yra valdysena. Neturime pamiršti šių regionų. Žinoma, regionai turi tvarkytis ir patys, bet komisija ir parlamentas taipogi turi vaidinti svarbu vaidmenį. Reikia suvokti, kad tai yra vientisas regionas. Tai nėra tik kalnai ir nėra tik slėniai, tik lygumos. Mes pirmą kartą bandome užtikrinti dialogą tarp kalnuotų vietovių ir lygumų vietovių. Valdysena yra labai svarbi, nes e, rengiamas e, visatumantis projektas. Ir čia labai daug galių teks patiems regionams. Patys regionai valdys sanglaudos fondo lėšas, tvarkysis patys ir reikia užtikrinti, kad tas potencialas bus išnaudotas, kad lėšos bus įsisavintos tai tikriausiai pirmoji strategija taikanti požiūrį iš apačios į viršų. Tačiau, žinoma, reikia užtikrinti atitinkamus valdymo pajėgumus ir, žinoma, galimybę pereiti prie operatyvinio lygmens, pereiti prie projekto įgyvendinimo. Buvo minėta daug svarbių dalykų ir aš manau, kad bus dar teikiami pakeitimai įvairiais klausimais, tačiau atrodo, kad e, daugumą išsakytų pastabų pasižymėjau. Žinoma, komentarai buvo gana išsamus, galbūt ne viską ir spėjau užsirašyti, tačiau manau, kad kartu su komisija ir šešėliniais pranešėjais uh, galėsime aptarti tokius klausimus kaip valdysena, e, kalbėsime apie valdysenos e, peržiūrėjimą, e, apie parlamento įtraukimą ir tai turėtų būti užtikrinta ne tik šioje strategijoje, bet ir vėliau. Ačiū, ačiū ponė Breso. Pakeitimo pateikimo terminas yra 5 val. vakaro, balandžio 26 diena antradienis. O šešėlinių nešėjų susitikimas vyks e, antradienį 9 val. Taigi dar kartą šešėlinių pranešėjų susitikimas antradienis 26 diena 9 val. O pateikimo terminas antradienis 26 diena 5 val. Taigi galime baigti svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir toliau pereisime prie 14 punkto, tai yra keitimasis nuomonėms su tinklo Eurositis generalinė sekretorė Analise Bodė. E, ar kalbėtoja yra atvykusi? Taip. Tai yra mūsų metinės programos dalis ir generalinė sekretorė pasikvietėme, kad galėtume apsikeisti nuomonėmis keletų temų, o ypač ir sanglaudos politikos e, klausimai susijusiais su Eurocities. Eurocities yra organizacija apimanti didžiausių miestų vadovus Ir dabar Eurocities tinklas sudaro 130 didžiųjų miestų ir 40 miestų partnerių. Ehm, tuose miestuose gyvena daugiau kaip 130 milijonų žmonių iš 35 valstybių. Ehm, Eurocities projektai ir renginiai suteikia platformą, kurioje galima pasidalinti idėjomis ir patirtimi. Eurocitis e, išreiškė stiprų pritarimą įtraukiančiai politikai, e, taip pat siekiamas pręsti esamus ir būsimus iššūkius, supaprastinti politiką vykdomą miestuose ir remtis tikromis partnerystėmis. Pone Analisa Boni atvyko, kad galėtų pristatyti svarbiausius prioritetus, kuriuos Europos miestų atstovai norėtų įtraukti į sanglaudos politiką, ypač po 2020 metų. Tačiau, žinoma, galite išsakyti savo nuomonę bet kuriais klausimais. Pone Boni, žodis Jums. Good morning. Thank you very much for... Labas rytas. Ačiū, kad pakvietėte Eurocities išsakyti savo nuomonę, atvykti į parlamentą. Nemažai iš jūsų jau mus pažįstate. Mes kalbėjome apie Europos darbo atvarkę ir džiugu, kad vėl galime atvykti į regioną regi komitetą ir išsakyti savo nuomonę dėl dabar vykdomos politikos ir dėl būsimos politikos. Trumpai kalbėsiu apie miestų darbo atvarkę iš pradžių, nes apie tai jau esame kalbėję ir e, e, matau priešai save taip pat ir pranešėję, pristačiusi šį klausimą. Na, jau artėja Amsterdamo paktas Žinoma, Niderlandų atstovai, kurie pirmininkavo tarybai, tikriausiai jau apie tai kalbėjo. Taigi mums e, Amsterdamo pakto projektas atrodo tikrai neblogas. Ir jau 20 metų apie tai buvo kalbama miestų darbo atvarkės kontekste, urban agenda kontekste. Ir atrodo, kad paktas tikrai neblogas, jis kur kas konkretesnis negu kad buvo praeitie, žengiama teisinga linkme. Ir pirmą kartą valstybės narės pasirengusios kartu spręsti miestų klausimus. Galbūt ir todėl, kad niekas nebijo, jog e, bus kuriama kažkokia nauja politikos kryptis, nes tai apimtų ir subsidiarumo klausimus. Taigi Niderlandai kartu su parlamentu ir komisija sukūrė tikrai neblogą dokumentą ir norėčiau pasveikinti miestų klausimais dirbusius politikus už tai, kad taip gerai padirbėjo. Taigi dokumentas atrodo daug žadantis, tačiau noriu dar paminėti keletą dalykų. Reikia, kad paktas užtikrintų konkrečių veiksmų įgyvendinimą. Numatyta darbo tvarkė turi turėti realų poveikį. Ji turi gerinti gyvenimo kokybę miestuose. Jeigu nepavyks to užtikrinti, e, paktas bus nulinis. Taigi reikia parengti veiksmų planus ir juos tinkamai įgyvendinti. Veiksmų planuose turi būti atsižvelgiama į miesto poreikius ir miestų problemas. Taigi iniciatyva turi ateiti iš pačių miestų. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie pabėgėlių situaciją. Aš nežinau, ar jūs matėte mūsų neseniai parengtą ataskaitą. E, Tokia yra padėtis miestuose, tokie yra miestų poreikiai, taigi jeigu yra miestų darbo atvarkė, į tuos poreikius e, darbo atvarkė būtina atsižvelgti. Reikia taipogi atsižvelgti į ES politiką ir, į, ir užtikrinti tinkamą reglamentavimą, jūs tai žinote geriau negu kas nors kitas. Taip pat būtina išnaudoti tokius instrumentus kaip e, miestų poveikių vertinimas, nes poveikio vertinimai padeda uh, užtikrinti geresnę reglamentavimo įtaką uh, realiame gyvenime. Kalbu apie, pavyzdžiui, būstų klausimą, pabėgėlių situaciją ir kitus aktualius klausimus, oro kokybę. Be to būtina, kad finansavimas pasiektų naudos gavėjus. Kol kas mums nepavyksta to užtikrinti, labai dažnai įstringama kažkur valstybinėme ligmenyje ir mm, galutiniai e, naudos gavėjai lieka nuskriausti. Noriu pasakyti, kad gegužės pirmoji diena tai nėra proceso pabaiga, tai yra naujo proceso pradžia. Kasgi bus po to, kai e, Niderlandai baigs pirmininkauti, ką darys nauja pirmininkaujanti šalis. Taigi dabar mes prašome sustiprinti Europos komisijos vaidmenį, koordinuojant miestų darbo atvarkę. Prašome užtikrinti deramas lėšas, prašome užtikrinti tinkamą miestų darbo atvarkės valdymą iki pat aukščiausio politinio ligmens. Taigi kalbame apie geresnį reglamentavimą, geresnį koordinavimą, bendrą ES politikos kūrimą. E, tokia būtent yra politikų rolė ir to mes ir tikimės iš jūsų. Dar vienas dalykas. Turime užtikrinti, kad e, miestai dalyvaujantis įvairiuose mechanizmuose, pavyzdžiui, partnerystės programuose, nėra atskiri balsai. E, nes dabar atrodo, kad miestai iki galo nesupranta, kaip bus vykdomas ta partnerystė, tos partnerystės, kas juose dalyvaus, kaip kiekvienas miestas įsitrauks. Taigi reikia kalbėti apie visą miestų sistemą. Sakykime, jeigu paimsime pabėgėlius ar pabėgėlių krizę, jeigu miestai susirinks ir ne tik pasakys, uh, kad norime dalyvauti programoje, sakykime, Leipzigas įsitrauks, Münchenas įsitrauks. E, e, reikia atitinkamai sudaryti darbo tvarkę. Reikia užtikrinti, kad miestams skiriamas e, tinkamas vaidmuo, kuriant tam tikrą politikos kryptį, skiriamos atitinkamos lėšos. Ir labai svarbu, kad kuriant politiką, dalyvautų ir asociacijos, tokios asociacijos kaip mūsų, kad mes galėtume e, įtraukti miestams aktualius klausimus. Pavyzdžiui, oro kokybė. Reikia kur kas geriau koordinuotos politikos. E, NV generalinis direktoratas e, turėtų čia vaidinti svarbu vaidmenį, Turėtume galvoti apie kovą su klimato kaita. Taigi, turime spręsti kamščių miestuose klausimą, nes be to mums nepavyks užtikrinti oro kokybės. Taigi, miestų atstovai, atitinkamų organizacijų atstovai turi susėsti prie vieno stalo, e, e, turi kalbėti su, pavyzdžiui, Europos komisijos direktorato atstovais, e, kad reikia užtikrinti, kad miestų atstovai bus ne tik stebėtojai, kad jie galės išsakyti savo nuomonę ir įtakoti priimamus sprendimus. Be to būtina e, skirti lėšų posėdžių rengimui, susitikimų rengimui ir iš tikrųjų Labai daug panašių tinklų, tokių kaip Eurocities, yra kūriama valstybėse narėse, kalbama apie teisės aktų kūrimą. E, toliau vykdykime veiklą šią linkmę. E, mūsų tinklo kontekste vyko aplinkosaugos e, formas e, ir Renginiai vyksta ir kitų organizacijų kontekste. Taigi e, reikia užtikrinti, kad e, būtų skiriami atitinkami ištekliai tokių tinklų veiklai, nes ta tinklų veikla neša konkrečius rezultatus. Taigi tiek norėjau pasakyti. E, tokia būtų konkreti mano žinia jums ir konkreti miesto žinia jums. Dar vienas dalykas. Valstybės narės. Miestai noriai dalyvauja partnerystėse, tačiau valstybės narės nėra pakankamai aktyvios. Ir atrodo, kad nemažai kliūčių atsiranda nacionalinėme ligmenyje. Taigi Man labai įdomu, ką gali regionų komitetas nuveikti šioje srityje, kaip nacionaliniu lygiu galima užtikrinti, kad valstybės narės irgi bus suinteresuotos miestų darbo atvarkę, e, dalyvaus e, e, kaip dideli žaidėjai, nes būtina užtikrinti, kad uh, darbo tvarkė persmelkia visos šalies miestų sistemą, kad ji įtraukiama priimant sprendimus ir vykdant politiką. Taigi, tokie būtų pagrindiniai dalykai, kuriuos norėčiau aptarti kalbėdama apie miestų darbo atvarkę. Jeigu yra klausimų iš jūsų pusės, taipogi mielai atsakysiu, galime kalbėti ir apie sanglaudos politiką. E, Jūsų nuožiūra, žinoma. Ačiū. E, jau turime kalbėtojų sąrašą. Pone Vestalo. Ačiū pirmininkė. Mes su agentūros atstovė jau nekartą esame susitikę. Tiksliau su analize esame jau daug kartų susitikę, ne pirmą kartą diskutuojame ir manau, kad e, šis pranešimas labai laiku yra rengiamas. Finansavimas, e, partnerystės e, aspektai atsiduria pranešime, nes dabar galiausiai norima nusisukti nuo miestų politikos. Tokios politikos, kuri neturi aiškaus tikslo. Kiek aš žinau, yra penkios dabar egzistuojančios partnerystės sritis - migracija, skurdas miestuose, būstas. Ir taip, su šiomis partnerystėmis dirba 15 žmonių su šiais projektais iš Eurositis, bet taip pat ir iš kitų organizacijų tie žmonės dirba. Visai neseniai sakiau kalbą Vokietijos miestų kongrese. Gegužės 30 dieną darbo tvarkė neatsibaigs, nesustos niekur ne, kaip tik reikės dirbti toliau. Parlamentas ir pirmininkaujantis Niderlandai iki šiol bent jau puikiai padirbėjo, bendradarbiavo, aš čia konkrečiai kalbu apie Amsterdamo paktą. Na, be jokios abejonės, net jeigu ir viskas netitinka lūkesčių, galima dar kai ką patobulinti, vis tiek e, situacija yra nebloga, kaip kad sakei tu analizą. Ir kaip jau sakiau, aš, e, darbas bus tęsiamas ir po gegužės pabaigos. Manau, kad komisija dabar turi atlikti savo darbą. Partnerystės yra užmėgstos, projektai pradėti. Tie projektai nėra vieninteliai E, jie truks e, trejus metus ir per tuos trejus metus, tiksliau po jų, turime e, turėti konkrečių rezultatų. Ir tas rezultatas turi būti ne tik tai didelių miestų pasiektas, bet ir apskritai visų nedidelių ir vidutinio dydžio miestų pasiektas. Vokietijos miestų kongresas, tiksliau jį labai domina šis procesas. ir yra publikuojama nemažai e, informacijos tam ir skatinami miestai, kad e, dalyvauti tiksliau šiuose projektuose. Tačiau iki šiol bent jau miestai nėra e, išsamei informuojami apie turimas galimybės, gebėjimus, potencialą šių partnerysčių. Taigi tarpusavio ryšiai, poveikio vertinimas. E, kas yra daroma atskirose srityse. Visa tai, su visu tuo mes turėtume dirbti ir daugiau bendradarbiauti. Na, be jokios abejonės pasižiūrėsime, kaipgi toliau bus su Amsterdamo paktu. Taigi dabar norėčiau analizą tau padėkoti ir pasakyti, kad gegužės 30 diena tikrai nėra pabaiga šio proceso. Ačiū dabar žodis ponai Maletič. Dėkuoju pirmininkė. Dėkoju poniai Boni už jūsų pristatymą. Manau, kad jūs pabrėžiate vieną labai svarbų dalyką, nes čia įgyvendinime miestų darbo tvarkės kai ko trūksta. Jūs sakėte, kad yra ir komisija, ir miestai, ir Europos parlamentas šiuose projektuose kaip dalyviai, tačiau trūksta valstybių narių. Na, o tai ir svarbiausia šia dalykas yra, kaipgi tą miestų darbo tvarkę įgyvendinti, jeigu nedalyvauja valstybės narys. Būtent jos turi skatinti ir palaikyti miestus. Juk yra čia horizontalių problemų, bet taip pat ir vertikalūs sprendimai turi būti priimami bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais bei vyriausybėmis. Galbūt uh, mes kaip Europos parlamentas galėtume prisidėti prie to ir suorganizuoti diskusiją su nacionaliniais parlamentais dėl e, miestų darbo tvarkės įgyvendinimo. Na, kažką panašaus gal galima būtų padaryti ir pažiūrėti, kaip toliau tęsti tą veiklą. Nes reikalingi juk valstybių narių parlamentai ir ministerijos e, miestų darbo tvarkės įgyvendinimui. Dėkuoju. Pirmininkė, dėkuoju. Dabar žodis ponui Olbrecht. Dėkoju pirmininkė. Be jokios abejonės mes puikiai žinome, kokią veiklą atlieka Eurocitis šioje srityje ir kokią didelę įtaką ši organizacija turi. Manau, kad čia svarbu yra suprasti štai ką. Tai, ką siūlo pirmininkaujantis Niderlandai, tai yra ta partnerystė, e, kaip po tokia jau egzistuoja tokia forma, bet ji egzistuoja tarp miestų. Tai organizuoja, tiksliau, Eurositis e, e, organizuoja pasikeitimą patirtimi ir tos diskusijos tarpusavė yra ne tik apie susidurta, problemas, su kuriamis susidurta, bet ir apie ateities iššūkius. Taigi, Niderlandų pasiūlyme, kas yra įdomu ir nauja, uh, tai kad yra ir ekspertai, ir organizacijos, ir miestai, ir valstybės narės kartu e, numatytos e, tam pačiam projektui. Manau, kad regi komitetas labai budriai tai turėtų pasižiūrėti ne tik tai į rezultatus, bet ir patį darbo procesą. Turėtų būti atliekamas stebėjimas Europos parlamente. Jau turėjome tris partnerystės šiuo metu dar besitęsiančias, kaip žinia, Slovakijos, tiksliau Slovakijos pirmininkaujama partnerystė yra dėl būsto šiuo metu vykdomas projektas. Taip pat turime kitą partnerystę, kurią Niderlandų pirmininka, pirmininkaujantis Niderlandai e, organizu, rengia tiksliau. Taigi yra trys iš viso projektai. Aš manau, kad turėtume suteikti galimybę stebėti, taip sakant, prižiūrėti tam tikrą prasme tas partnerystės, tuos projektus nes jeigu Europos parlamentas, tiksliau parlamento vaidmuo yra aiškiai nubrėžtas e, Amsterdamo akte, tai reikėtų pasižiūrėti, koks konkrečiai būtų įsitraukimas Europos parlamento komitetų. Na, bet generalinės sekretorės pristatymas man keletą klausimų sukėlė. Pirmiausia, kaip jūs manote dabar, pagal Amsterdamo paktą ir miestų darbo tvarkę labai aiškiai matome, kad miestų dimensija yra grinai horizontali, tai nėra regioninė dimensija. Tai yra transportas, inovacijos, regioninė politika, naujos technologijos, visa tai čia papuola. Taigi, jeigu tai jau yra horizontalu, kas jūsų manimų tai koordina, koordinuos? Aš žinau, kad Europos komite, komisija tiksliau mano, kad mažiausiai penki komisarai turėtų būti už tai atsakingi. Tai jeigu jau mažiausiai penki, tai kas konkrečiai koordinuos tai? Ar Europos komisija yra pasirengusi kažkokią vieną vietą ir instituciją numatyti, kur viskas bus koordinuojama? Aš žinau, kad šis klausimas yra retorinis, nes aš puikiai suprantu, kaipgi visa tai veikia. Visi žino, visi žino, kad ko gero niekas to nekoordinuos. Galbūt Amsterdamo paktas padarys įtako šiam procesui. Mes, štai pavyzdžiui, rengiant ankstesnį pranešimą, pranė, prašėme koordinavimo ir atsakymas buvo labai politiškas. Nebuvo pasakyta, kas už tai bus atsakingas, jeigu jau horizontaliai tai yra daroma. Na ir kitas klausimas ar pastaba. Jeigu procesas nesibaigs gegužės 30 dieną, tebūnie, bet kasgi bus po trejų metų? Po trejų metų bus 18, gal net 19 metai. Puiku. Taigi išvados partnerystės bus 19 metais parengtos, na, o sanglaudos politika jau turi būti taipogi parengta tam laikotarpiai. Taigi reikės atlikti e, peržiūrą to, kas buvo padaryta, bet ar nebus vėlų tai jau padaryti, lyginant su sanglaudos politikos e, laikotarpiais. Galbūt anksčiau reikėtų tai padaryti. Taigi mes dabar turėsime išvadas, o sanglaudos politika visai atskirai, kaip posą bus, visai ne, nederės su tuo laikotarpiu. Manau, kad labai aiškiai reikėtų jau nusistatyti, kaip bus ateityje, koks kitas grafikas, koks planas. Na ir dar kita pastaba. Aš Eurositis entuziastingai labai nepalaikau, nes mes su kai, kuriamis, kai kuriais kolegomis vis dar kovome už miestų politiką. Galbūt politiškai tai nėra labai korektiška sakyti, bet toks yra mūsų vaidmuo. Mes turime pasakyti, kad turi būti miestų politika, kuri neprieštarautų subsidiarumo principui. Aš suprantu, kad čia kompromiso reikia, dėl miestų darbo tvarkės. Tačiau anksčiau ar vėliau kažkas turi pasakyti, kad mums reikalinga Europos miestų politika specialus instrumentas, horizontalus instrumentas ir beje, tai gali būti labai netgi sudėtingas, komplikuotas dalykas. Taigi tiek tik tai ten norėjau pasakyti. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Dabar panas Vaninis Telrojus, prašom žodis jums. Trumpai. Iš tikrųjų, labai puikus momentas. Tiesą sakant, tuoj bus varstomas Amsterdamo paktas ir dabar esame ant pačios bangos keteros. Tos bangos laukiame keletą metų. Na, o pažvelgus į tai, kaip veiks paktas, e, reikia nepamiršti ir įsipareigojimų. Ir Tiesą sakant, čia Europos parlamentas turi vaidinti svarbų vaidmenį, turi įsitraukti, formuojant politiką. Žinoma, kolegos jau minėjo, darbo tvarkė tikrai labai prati, bet kodėlgi, kalbant apie sanglaudos politiką ir apie e, vidurio laikotarpio peržiūrą, uh, E, negalėtume kalbėti apie integraciją, apie sanglaudą. Mes apie tai kalbėjome, svarstydami regionų politiką, galime apie tai kalbėti ir svarstydami miestų darbo atvarkę. Kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp miestų ligmens ir regionų ligmens, nereikia laukti trejus metus, kad galėtume tai apsvarstyti. Yra nemažai politikos krypčių, galinčių turėti įtakos miestų darbo atvarkiai, tačiau viena iš tokių krypčių yra regionų politika. Ir labai džiugu, kad mūsų į Amsterdamą vykstanti delegacija yra labai stipri, nes diskusijos dar neįvyko. Jeigu prieš e, taikant paktą vyko diskusijos regionų komitete šio klausimu, uh, mes ir primant paktą galime išsakyti savo nuomonę. Jeigu manome, kad kažkas nepakankamai gerai suformuluota, mes galime pasakyti, kad formuluotė nepakankamai gera ir tai yra parlamento pozicija. E, ir tiesą sakant, mes turime kovoti už savo poziciją, už savo nuomonę ir daryti įtaką pakto rengimo procesui, nes Niderlandų pirmininkaujantį valstybę dirba dabar, o paskui po pasibaigus pirmininkam darbą perims kiti. Taigi mes turime dalyvauti kūrint politiką. Ačiū ir ponio Kačinėro, žodis jums. mese di maggio non può essere la Aš taip pat galvoju, kad gegužės mėnuo nėra proceso pabaiga, o kaip tik tais naujo pradžia, kadangi ko gero tada atsiras naujų iniciatyvų, politikų ir panašiai. Taigi pritariu viskam, kas buvo pasakyta, todėl nesikartosiu, aš norėčiau pateikti pasiūlymą. Darbas, kurį mes atliekame tame tarpe ir sanglaudos politikos peržiūrėjimas, turi sutapti su miestų darbo atverkio temomis. Viena ir kita turi sutapti. Jeigu iš karto po Amsterdamo turi būti pradėtas šis miesto planas, tai tada Eurosičio reikia paprašyti, kad jis atliktų aktyvų vaidmenį. Reikia miestus išklausyti ir paskirti tam laiko. Kitaip tariant, reikia pas, apversti dalykus aukštinkojomis, reikia, kad būtų miestų sąjunga, kad būtų gera valia, kad miestai galėtų uh, padėti mums galvoti apie tą naują sanklaudos politiką. Reikia juos išklausyti ir eiti pagal požiūrį iš apačios į viršų. Taigi reikalinga nauja kryptis, sanglaudos politika turi būti miestų politikos pagrindas, tačiau prie to turi prisidėti ir miestai. Aš manau, kad su regi komitetu po šešių, septynių ar aštuonių miestų galėsime su miestais susitikti ir juos paklausinėti, kaip jie įsivaizduoja sanglaudos politiką po 2020-ųjų. Būtent toks gali būti numatytas darbo metodas, tokiu būdu galėtumėm dirbti su jumis ir nešvaistyti e, Amsterdamo pasiektų, pasiekimų, nes e, tai yra tokie pasiekimai, su kuriais mes turime dirbti ir toliau. Taigi, gegužės pabaiga bus ne periodo pradžia, o e, ne periodo pabaiga, o naujo dalyko pradžia. Ačiū, sako pirmininkė, ar daugiau kas nors nori pasisakyti. Jeigu netuomet dėkoju kolegoms už e, indėlį, už pasisakymus, už idėjas. Labai svarbu apibriežti regi komiteto bei parlamento vaidmenį. Mes visi sutinkame, kad šitas procesas nesibaigs gegužės 30, o tęsis toliau ir mes norėtumėm kartu dirbti su nacionaliniais parlamentais, su vietinės valdžios institucijomis, su regioninės valdžios institucijomis ir per tą bendradarbiavimą taip pat ir su Eurocitis bendradarbiaudami mes tikiuosi nueisime teisingų kelių. Taigi, tęsėme darbą toliau, dabar e, numatysime dar susitikimą su nacionaliniais atstovais, kaip ir su, su miesto atstovais. E, Ar norėtumėte pabaigai dar sureaguoti? Ačiū. Dėl poros dalykų. Dabar kalbant apie politiką, miestų politiką ir ES politiką skirtą miestams čia dabar pats laikas sukurti konkrečią miestų politiką, tačiau jeigu neužtikrinsime valdysenos, jeigu nebus e, valdymo aparato, tai neturėsime galimybių pasiekti politikos tikslų. Taigi dabar reikia sukurti struktūrą. Ir e, ta struktūra reikalinga tam, kad E, galėtume paskui es lygių spręsti miestams aktualius klausimus. Taigi man svarbu užtikrinti miestų vaidmens stiprinimą šioje struktūroje, tam, kad miestai galėtų išsakyti savo nuomonę ir sukurti pamatus busimai politikai ir busimai strategijai. O dabar kalbant apie tai, kokie miestai dalyvautų darbo atvarkės e, partnerystėse. Na, pirmiausia, reikia užtikrinti vidinę valdyseną. Nebūtina įtraukti 20 tūkstančių miestų, ar gal net ir daugiau. Reikia užtikrinti skaidrumą, reikia užtikrinti miestų stiprų indėlį ir tai, kad tas indėlis bus pateikiamas skaidriais kanalais. Reikia užtikrinti, kad miestai galės tarti savo žodį, kuriant strategiją. Taigi kalbu apie reprezentacinius tinklus, nes būtent tų tinklų pagalba galima tą indėlį išgryninti. Nes, tiesą sakant, reikia sukurti atitinkamą struktūrą, kad galėtume uh, tiesiog tęsti dabar jau vykdomus darbus, išsakyti savo problemas. Taigi mums reikalingas komunikacijos kanalas struktūroje e, Mes, kaip Eurocities tinklas, e, žinoma, apimame 130 svarbiausių miestų, tačiau mes bendradarbiausime ir su kitais miestais, mes esame aptviri. Dar vienas dalykas, kalbama apie sanglaudos politikos peržiūrą po trejų metų ir tuos trejus metus taipogi reiktų dirbti su miestų darbo atvarkė, nes regionų politika, sanglaudos politika yra ta politikos kryptis, kuri apima ir miestus. Reikia sustiprinti ir miestų matmentį sanglaudos politikoje. Ir žinoma, yra ne tik didėjai miestai, yra mažesni miestai, yra miesteliai. Ir reikia užtikrinti, kad miestams aktualūs klausimai yra įtraukiami į sektorinės politikos kryptis. Ir parlamento nariai galbūt žino, kaip tai padaryti, galbūt parlamento, tarp parlamentinės darbo grupės čia galėtų suvaidinti tam tikrą vaidmenį, galbūt rengiant transporto teisės aktus galima įtraukti, sakykime, miestus ir mobilumo partnerystės uh, Taigi reikia į šį darbą įtraukti atitinkamus veikėjus, atitinkamus politikus, atitinkamas ministerijas e, valstybių narių lygmenių, taipogi atitinkamus komitetus e, Europos parlamento lygmenių. Tai man būtų labai svarbu. O sąsaja su sanglaudos politika, čia vėlgi turime ką pasakyti sanglauda ir sanglaudos politikos lėšos vaidina labai svarbu vaidmenės politikoje, vaidina labai svarbu vaidmenį Europos Sąjungoje. E, nemažai investicijų daroma pasinaudojant sanglaudos fondo lėšos, lėšomis ir jau pastebėjome, kad padėtis įsisavinant sanglaudos fondų lėšas gerėja. Ir matome, kad miestų darbo tvarkės vaidmuo sanglaudos politikoje taipogi tapo stipresnis. Tačiau manau, kad miestams skirimas dėmesys nėra pakankamas. E, žin, mums reikia išnaudoti turimą laiką. Aš nesakau, kad jau per vėlų, tiesą sakant, lėšas administruojančios institucijos atrodo, kad tik dabar atsibunda. Tačiau jeigu jau pradėsime galvoti apie tai, kokių mums čia dabar politikos krypčių reikėtų, tai įgyvendinimas taps katastrofa. Teisės aktų rengimas ir gyvenimas vėluos, nebus parengti atitinkami finansiniai instrumentai, nes e, nebus parengta atitinkama finansinė struktūra. Ir, na, aš nesakau, kad vėlu, bet jau dabar turime išklausyti regionų ir miestų asociacijas, turime spręsti aktualius klausimus ir turime visų pirma suprasti, kogi mums reikia, ko siekiama viena ar kita politikos kryptimi. Ir aš čia iš savo pusės noriu pasakyti, kad jeigu norite tinkamai įgyvendinti atitinkamą sanglūtus politikos e, kryptį, uh, reikia susitelkti į konkrečius veiksmus, reikia susitelkti į konkretų įgyvendinimą. Ir aš su to susidūriau praktikoje ir įgyvendinimas yra labai sunkus darbas, reikia sukurti atitinkamas sistemas, valdymo sistemą, kontrolės sistemą. Jeigu dabar vietos lygmenių pasakysite, kad e, sanglūtos politika radikaliai keičiasi, e, žmonės dirbant šioje srityje bus šokiruoti, jie tiesiog nebežinos, kaip dirbti, ką daryti su lėšomis, lėšos liks nepanaudotos. Taigi negalima radikaliai keisti sanglautos politikos. Reikia užtikrinti jos teistinumą. Reikia užtikrinti, kad teisinis pagrindas yra tas pats. Galbūt prioritetai gali keistis, e, sakykime, dabar atsirado kitų problemų, pavyzdžiui, e, pabėgėlių problema galbūt turėtų keistis prioritetai sanglaudos politikoje, tačiau pagrindai keistis neturėtų. Reikia užtikrinti bendrą valdymą ir reikia užtikrinti sėkmingą testinumą ir gerą sanglaudos politikos įgyvendimą. Taigi prieš kažką radikaliai keičiant reiktų pagalvoti apie tai, kas buvo sukurta ir pabandyti pratesti vykdomą darbą. Komisija galvoja apie e, kitus būdus išnaudoti sanglaudos politiką Čia buvo išsakyta įvairiausių minčių, galbūt buvo siūloma netgi valstybėms narėms suteikti tam tikrą lėšų dalį, kad jos galėtų pačios kurti savo į sanglaudą nukreiptas priemonės. Tačiau aš manau, kad e, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, kokio jų pobūdžio turėtų būti sanglaudos politika. O dėl miestų matmens mes galime pasakyti, kad e, sanglaudos politikoje turi būti daugiau dėmesio skiriama miestams, e, daug, mm, miestų, miestams skirtų lėšų dalis turėtų būti padidinta iki 20 procentų, dabar turime 5 procentus, tačiau aš manau, kad miestams reikėtų skirti daugiau lėšų. Ir E, turėtų būti daugiau dėmesio skiriama eksperimentiniams projektams, e, tinklų kūrimui, e, galių delegavimui. Jeigu norime integruoto požiūrio, būtina galvoti apie naujas kryptis, nes kol kas integracija miestų lygmenių nėra užtikrinama, o mums tokios integracijos reikėtų, mums reikėtų partnerysčių ir jeigu norime žinoma užtikrinti, kad miestai sėkmingai veiks, na, nekartosiu, kad 75 procentai gyventojų gyvena miestuose ir taip toliau, bet jeigu norite konkurencingos Europos, reikia atsižvelgti į miestų vaidmenį. Miestai vaidina labai svarbu vaidmenį, jeigu norite sanglaudos politikų, kurioje daugiau dėmesio skiriama miestų darbo atvarkiai, tai Reikia kurti partnerystės programas, kuriuose daug daugiau dėmesio skiriama miestams. Dabar turime partnerių pasirinkimą, turime atitinkamą uh, e, santykiai tarp uh, regioninio ligmens ir miestų ligmens. Valstybės narės gali pačios rinktis, tačiau ne visuomet tie pasirinkimai yra veiksmingi. Na, nekartosiu to, ką jau sakiau. Tačiau matėte, kaip miestai atsakė į raginimą imtis inovacijų, e, im, tiesiog ak, imtis aktyvaus vaidmens. E, manau, kad tas atsakas buvo pakankamai geras, taigi e, išplėtus e, miestams skirtą politikos dalį, rezultatai gali būti dar geresni. Taigi tiek dėl partnerystės. Manau, kad išsakiau pagrindinius dalykus, kuriuos norėjau pasakyti. Bent dabar mes esame pasirengę keistis nuomonėmis įvairiais klausimais, esame atveri kalbėtis ir bendradarbiauti, pavyzdžiui, techninių lygių, esame pasirengę kalbėti apie geriausią praktiką, apie E, struktūrinių fondų įgyvendinimą miestuose, e, kas veikia, kas neveikia, kur galima padėti gerinti. Mes norime, kad sanglaudos politika būtų atvira ir kad jie būtų įtrauktos visos teritorijos. Jeigu norite toliau bendradarbiauti šioje srityje, mes esame pasirengę tai daryti. Uh, Mes norime užtikrinti jungti tarp e, miestų ir kaimų teritorijų, nes miestų ir kaimų teritorijų supriešinimas nėra naudingas nei vieniems. Na, e, reikia integruoto valdymo, reikia tiesioginio valdymo, uh, Reikia tikrų partnerysčių ir geresnio suderinamumo tarp atskirų regionų. Reikia renkti veiksmų programas ir partnerystės susitarimus. Be to, na ir tai labai svarbu, reikia supaprastinti e, struktūrinių fondų naudojimą. Tiesą sakant, iš naudos gavėjų pusės galiu pasakyti, kad yra bent trys ar keturios sritys, svarbios politinės rytis, kurio, ties kuriomis turime susitelkti. Tai yra auditas, valstybės parama, terminai, taipogi pirminiai ir antriniai teisės aktai. Galėčiau visą dieną apie tai kalbėti, tačiau, žinoma, netam čia susirinkome. Na, bet kokiu atveju Aš esu visuomet pasirengusi apsikeisti nuomonėmis su parlamentu, bet kada, kada jums patogu. Ir žinoma, esu pasirengusi išsakyti nuomonę miesto vardu. Ačiū, ačiū už tai, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį, tai yra mūsų metinės programos dalis, tačiau tai taip pat ir diskusijos apie sanklaudos politiką pradžią. Per e, praeitą, atsiprašau, vakar kalbėjome apie daugiametę finansinę programą, e, o šiandien kalbėjome apie miestų darbo atvarkę, apie sanglaudos politikos formavimą ir iš tikrųjų atsižvelgsime į tai, ką jūs išsakėte, kalbėsime su nacionaliniais parlamentais. Uh, E, pabandysime įtraukti miestams aktualius klausimus į sanglaudos politiką. Taigi jūs e, tikrai atsidūrėte teisingoje vietoje teisingų laikų, beldžiatės į atviras duris, taip sakant, ir aš tikiuosi, kad galėsite dalyvauti mūsų būsimuose posėdžiuose, aptarti sanglaudos politikos ateitį ir miesto vaidmenį sanglaudos politikoje. Jeigu Daugiau nėra norinčių pasakyti, noriu padėkoti mūsų viešniai ir tikiuosi, kad netrukus vėl pasimatysime. Ačiū. Ačiū. O dabar kolegos, tęsime darbą. Kitas punktas mūsų darbo atverkė yra sprend... koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Vakar koordinatoriai susitikė sutiko ir priemė sprendimus. Sprendimai buvo jums išsiųsti elektroniniu paštu. Ar jūs pritarėte koordinatorių priimtiems sprendimams? Taip, um, niekas neprieštarauja, tada sprendimai patvirtinti. Ar yra pastabų prie punkto kiti klausimai? Ne. Jeigu ne, tai tuomet noriu priju, priminti jums, kad e, vyks susitikimas EPP frakcijoje 5.30 e, po pietų e, bibliotekos skaitykloje. EPRS bibliotekos skaitykloje. Ponas Valkersen tars įžanginį žodį, dalyvaus e, įvairūs kalbėtojai, tarp jų ir ponio Hepler. Tai tiek šiandienai ir Dar noriu pasakyti, kad kitas regi komiteto susitikimas yra gegužės 24 dieną, antradienį po pietų, gegužės 24 dieną hmm, posėdis trus tik tai pusę dienos. Tai buvo paskutinis mano pastebėjimas. Pirmininkė maloniai visiems dėkoja ir baigia.